be pagal įprastą tvarką. Kitas klausimas. Pagal įprastą teisėkros procedūrą patvirtintų aktų pasirašymas. Noriu Jūs informuoti, kad trečiadienį su tarybos pirmininku pasirašysiu penkis teisėkros aktus pagal 74 taisyklę. Ir jų pavadinimai bus paskelbti protokole. Taip pat gavau informaciją iš žaliųjų frakcijos, kad e, ponas Filip Lamberts pakeičia Eva Žioly ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto e, sudėtyje. Ar yra kokiu nors komentaru ar prieštaravimu dėl šio paskirimo? Jei ne, tuomet pakeitimas patvirtintas. Toliau darbo atvarkės pakeitimai. Ponios ir ponai, kalbėkime apie kiekvieną dieną atskirai. Pirmadienis e, socialistai ir demokratų frakcija paprašė, kad, trumpas, kad trumpai būtų pristatytas e, pranešimas ponios galo dėl intelektinių nusaivės teisių būtų išbrauktas iš darbo atvarkės. Ponas Šulcas pristatys šį prašymą. Ačiū pirmininkė. Pirmininkų sueigoje praėjusią savaitę mūsų frakcija pasakė, kad galo pranešimas yra gana prieštaringas šiam parlamentui, kalbant apie tai, kaip mes traktuosime šį dokumentą. Mums atrodo,